Ir dabar pono Olbrikto pranešimas. Europos prisaikymo prie globalizacijos padarinių mobilizavimo fondas Lenkija. Ar visi pasiruošę balsuoti? Baigiame balsuoti? Ne? Taigi balsuojame dar vis? Balsuoti baigiame. Priimta. E, pakviesime techniką dėl jūsų įrankos. Ponios Hoffman pranešimas, taip pat e, balsuosime vardinių balsavimų, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Pono Plenkovič pranešimas. Taip pat balsuojame vardinių balsavimų. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Toliau pono Negrėskų pranešimas. Vardinis balsavimas ir vėl pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Ponios Jetenmaki pranešimas. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Pono Laichfried pranešimas. Pirmas prane... pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pri... Priimta. Tarybos pozicija tokiu būdu buvo pakeista. Toliau pono Lamasūro pranešimas. Pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl komisijos pranešimo. Kas už? Prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Dėl e, teisėkuros rezoliucijos balsuojame vardiniu balsavimu. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Dabar pereiname prie pono Zalba Bidegain pranešimo. Balsuojame dėl pirmo pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Toliau balsuojame dėl komisijos pasiūlymo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Ir dabar balsuosime dėl teisė kurios rezoliucijos. Pradedame balsuoti vardinis balsavimas. Baigiame. Patvirtinta. Toliau ponios Niriada pranešimas. Balsuosime dėl pirmo pakeitimo, e, keldami ranką. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Toliau balsuojame dėl rezoliucijos vardinių balsavimų. Baigiame. Patvirtinta. Toliau balsuosime dėl pono Tarabelos pranešimo. Pirmas pakeitimas, keliame ranką kas už. Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Pirmas punktas, kas dėl pirmosios jo dalies, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, balsuojame vardiniu balsavimu, pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Antras paragrafas, kas už pirmąją dalį. Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Antroji dalis, kas už? Prieš? Susilaiko? Atrodo, kad atmesta. Ar galėtume pasitikrinti, prašyčiau. Ačiū. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Trečias, pas, trečioji pasraipa, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Turbūt vėl ta pati dauguma, taigi patvirtinta. E, vardinis balsavimas dėl penktosios pastraipos. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Vardinis balsavimas dėl devintosios pastraipos. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Vardinis balsavimas dėl dešimtosios pastraipos. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Dėl antro pakeitimo keliame ranką kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Dvyliktas paragrafas, kas už jo pirmąją dalį. Kas prieš. Kas susilaiko. Patvirtinta. Antroji dalis, kas už. Prieš. Susilaiko. Ta pati dauguma. Atrodo, kad atmesta. Pasitikriname. Balsuojame dėl 12 paragrafo antrosios dalies. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 13 paragrafas, pirma dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš? Susilaiko? Reikėtų pasitikrinti. Pradedame balsuoti dėl 13 pastraipos antros dalies. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 14 paragrafas balsuojame vardiniu balsavimu. Baigiame. Priimta. 15 paragrafas vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 17, 16, atsiprašau, paragrafas balsuojame vardiniu balsavimu. Baigiame. Patvirtinta. 21 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 20 paragrafas, pirmoji jo dalis. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta Pasitikrinsime. Pradedame balsuoti dėl 20 pasraipos antros dalies. Baigiame balsuoti. Priimta. 21 pastraipa vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Trečias pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 24 pastraipa. Kas už jos pirmąją dalį? Kas prieš? Susilaiko? Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 25 pastraipa. Kas už jos pirmąją dalį? Prieš? susilaiko, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaiko. Sakyčiau, kad priimta, bet reikėtų pasitikrinti. Prašome balsuoti dėl antrosios 25 pastraipos dalies. Baigiame balsuoti. Priimta. Dabar 22 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Dvi, ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 27 pastraipą balsuojame vardiniu balsavimu. Baigiame. Priimta. Toliau 28 pastraipa. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 30 pastraipa. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 32 pastraipa. Vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau 23 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 39 pasraipa. Už prieš susilaiko priimta. Penktas pakeitimas. Už prieš susilaiko priimta. Vardinis balsavimas dėl 41 pastraipos. Pradedame. Baigiame. Priimta. 16 pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. Toliau. 12 ir 17 pakeitimai, jie identiški, pradedame balsuoti vardiniu balsavimu. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Šeštas pakeitimas. Kas už? Prieš. Kas susilaikė? Neaišku. Iš naujo pradedame. Keliame ranką. Kas už? Dėl šešto pakeitimo. Kas prieš? Kas susilaikė? Dabar aiškiau. Patvirtinta. 44 pastraipa vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau 11 pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Passons donc Balsuosime dėl 46 šeštos pastraipos vardinių būdų. Pradedame balsuoti. Pirminkė atsiprašo, balsuojame dėl pirmosios 45 pastraipos dalies vardinių būdų, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dėl antrosios dalies taip pat vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar balsuosime dėl 46 pastraipos, vis dar vardiniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta vardinis balsavimas dėl 49 pastraipos, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Vardiniu būdu balsuojame dėl 50 pastraipos, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Vardinis balsavimas dėl 51 pastraipos, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Aštuntasis ir tryliktasis pakeitimai vardiniu būdu, dėl jų balsuojame, jie abu identiški, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 9 ir 14 identiški pakeitimai, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Pirmoji konsultuojamoji dalis, balsuojame keliant rankas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 18 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 19 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta. Į konstatuojamą dalis vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta L konstatuojamoji dalis, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Q konstatuojama dalis iš dviejų dalių, kas už pirmąją, kas prieš. Susilaiko pritarta, kas už antrąją, tiksliau balsuojame vardiniu būdu, pradedame balsuoti dėl antrosios dalies. Balsuoti baigiame. Pritarta R konstatuojama dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Balsuojame dėl 20 pakeitimo, kas už kas prieš susilaiko atmesta. 15 pakeitimas vardinis balsavimas, pradėme balsuoti. Atmesta. AE konsultuojama į dalis, vardinis balsavimas, pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta dešimtas pakeitimas vardinis balsavimas. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Balsuosime vardiniu būdu dėl teisėkuros rezoliucijos. Pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Sveikiname poną Tarabelą. Dabar balsuosime Dabar balsuosime dėl ponomės ir Šmito pranešimo. Tai yra ES e, konkurencinė, konkurencinė politika. Antroji pastraipa, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Pirmąjį dalį, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko. Manyčiau, kad pritarta. Trečioji dalis vardinis balsavimas, pradėm balsuoti. Trečioji pastraipa iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko. Pritarta antroji dalis vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Balsuojame dėl devintosios pastrapos iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, keliant rankas, kas prieš, susilaiko. Prašyčiau pasitikslinti balsavimo rezultatus elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. pritarta. Balsavim dėl antrosios dalies, keliant rankas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Penktasis pakeitimas, balsavimo vardiniu būdu, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Vardiniu būdu balsuosime dėl 18 pakeit... pastraipos. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 40 pastraipą keliant rankas, kas už, kas prieš, susilaiko, sakyčiau, kad atmesta bet pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl 40 pastraipos pradedame balsuoti. Pritarta. 52 pastraipą iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. 58 pastraipo iš dviejų dalių, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, tiksliau vardiniu būdu. Balsuojame dėl 58 pastraipos antrosios dalies. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 62 pastraipa, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. Šeštasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedam balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Pirmasis pakeitimas, keliant rankas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Vardiniu būdu balsuosime dėl 75 pastraipos, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 79 pakeit, e, pastraipa, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 85 pas, pastraipa, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 90 pastraipa, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. 95 pastraipa vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Septintasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 109 pastraipa, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame pritarta. 117 iš dviejų dalių, kas už pirmą, tiksliau, vardinis balsavimas dėl pirmosios, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta, kas e, dabar balsuojame vardiniu būdu dėl antrosios dalies, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Antrasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. B konstatuojamai dalis, kas už pirmą dalį, keliant rankas, kas prieš, susilaiko pritarta. E, vardinis balsavimas dėl antrosios dalies. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Balsuojame vardiniu būdu dėl trečio pakeitimo. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Ketvirt, Šeštasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Balsuojame varnių būdu dėl rezoliucijos. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. pritarta. Balsuosime dabar dėl paskutinio pranešimo šių balsavimų. Tai yra Zalba Bidega pranešimas, pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos vardinio būdu. Balsuoti pradedame. Le vote clos. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ačiū už.